protokolas yra jums išplatintas, ar kas nors norėtumėte ką nors pasakyti dėl jo. Nematau kol kas jokių uh, pastabų, niekas nenori nieko pasakyti, taigi laikome, kad patvirtintas protokolas. Norėčiau taip pat informuoti Jūs, kad po to, kai sesija buvo sustabdyta balandžio 8 dieną, pirmininkas parlamento kartu su tarybos pirmininku e, pasirašė kartu 47 teisės aktus pagal 78 parlamento darbo tvarkos taisyklių taisyklę. Pavadinimai teisės aktų ir e, kitų dokumentų bus e, paskelbti kartu su šio posėdžio protokolu. Dabar pagal darbo tvarkę turėtume išsirinkti Europos parlamento vicepirmininkus. Aš esu uh, gavęs pavardės Barly, Berbidzoto, Kastaldo, Harantsova, Dobrev, Hautela. Huhtasari, Jaroka, Karas, Kolaja, Kopač, Krasnodemski, Maginės, Papadimulis, Silva Pereira ir Vyland. Kandidatai yra e, pareiškė, kad e, sutinka kandidatuoti ir dabar pradėsime balsavimą. E, balsuosime pirmu etapu ir noriu Jums pristatyti procedūrą. Balsų skaičiuotojai yra tie patys, kurie skaičiavo balsus renkant parlamento pirmininką ir norėčiau, kad jie ateitų prie balsadėžių. Ar visi jau vietoje? Ar kieno nors trūksta? E, Gerbiamo Philips, matau, atvyksta. Ar visi kiti jau nuėjo prie balsadėžių? Taip, visi atrodo jau yra. Niekas nepranešė, kad trūkstų, trūktų kurio nors iš balsų skaičiuotojų, o jie balsuos e, pačioje pabaigoje balsavimo e, kandidatų yra daugiau negu vietų skaičius, taigi pagal 17 taisyklės pirmą dalį turime dirbti, vyks slaptas balsavimas. Norėčiau dar priminti kitas procedūras vieno biuleteniu bus balsuojama iki 14 žmonių turi būti išrinkta ir bus skaičiuojama balsai tie, kurie bus surinkę absoliučią daugumą balsų, bus išrinkti. Jeigu išrinktų e, žmonių skaičius negu yra vietų, tada vyks antras balsavimo etapas pagal tą pačią procedūrą ir bus užpildytos kitos vietos. Jeigu reikėtų balsuoti trečių balsavimų, tai e, pakaks paprastos daugumos, kad būtų užpildytos visos vietos. E, ir pirmiausiai vyriausiai kandidatai bus paskelbti išrinktais. Pone, pone Gėta norėčiau, kad jūs eitumėte prie LM balsadėžės. Prego, onorevole. Ai sensi del regolamento? Prašom, ar jūs dėl darbo tvarkos taisyklių norite ką nors pasakyti? Taip, pirmininkė. 61 procentas Europos parlamento narių yra nauji. Mes turėtume turėti galimybę žinoti, kas yra kandidatai vicepirmininkus. Gal bent jau galėtume išgirsti iš jų trumpus pareiškimus. Pavyzdžiui, kodėl jie kandidatuoja. Aš pažįstu savo frakcijos kandidatus, bet nepažįstu kitų. Dėkoju. Dėkui. Aš norėčiau pasakyti, kad pirmininkų sueiga nusprendė, kad tik kandidatai į pirmininko postą, o ne į vicepirmininkus e, pasisakyti galės, dėl to šio klausimo nebuvo galima įtraukti į darbo tvarkę. Aš taip pat norėčiau paprašyti, kad kaip galima greičiau salės prižiūrėtojai išdalytų jums vokus su biuleteniais. 14 yra vietų, kiekvienas parlamento narys turi 14 balsų. Jūs turite balsuoti mažiausiai e, už 8 kandidatus. Kitaip bus laikoma, kad jūsų biuletenis negaliojantis. Jūs negalite balsuoti, jūs galite balsuoti daugiau negu už aštuonis kandidatus. Jūs negalite balsuoti daugiau negu už 14. Nes jeigu balsuosite daugiau negu už 14, tada jūsų biuletenis taip pat bus negaliojantis. Ir aš linkiu Jums sėkmės, dabar jau pradėkime balsuoti. Allora, la votazione è chiusa. Invito gli scrutatori. Balsavimas baigtas. Norėčiau paprašyti balsų skaičiuotojų surinkti balsavimo biuletenius ir tuomet darysime pertrauką iki kol bus paskelbtas rezultatas. Nuskambės skambutis, kai bus jau žinomas rezultatas.